kiti kolegos pateiks paaiškinimus dėl balsavimo. Pradėsime nuo HET pranešimo. Pirmiausia, ponia Over. She doesn't seem to have a microphone. We, we seem to have a problem with Mrs. Panašu, kad neveikia ponios Ovir mikrofonas. Pabandykite dar kartą. Veikia. Nyt, ja, nyt on korras. E, tänan. Taip, taip, veikia. Aš norėčiau padėkoti Jums už tai, kad leidote man pasisakyti. ES vartotojų apsaugos politika bei šios politikos reglamentavimas pastaraisiais metais pasikeitė, atsižvelginti žmogių, žmonių lūkesčius. Elektroninė priekyba sparčiai plečiasi ir dėl to mes matome, kad priekyba tarp varių šalių piliečių ir bendrovių pastaraisiais metais padidėjo. Tai yra labai svarbu. Aš džiaugiuosi tuo, kad kad e, vartotojų teisų apsaugos priemonės pas, e, po šio e, dokumento taps lankstesnės. Dėkoju. Toliau ponas Balčytis. Thank you, Mr. Chairman, dear colleagues. Dėkoju, ponė pirmininkė, gerbėjai kolegos. Aš pritariu šiam pranešimui Ir manau, kad e, veiksminga vartotojų apsauga bei jos gyvenimas yra būtina vidaus rinkos funkcionavimo prielaida. Mums reikia, kad vidaus rinka funkcionuotų gerai, kad joje būtų saugomi vartotojai, o dėja šiandien situacija yra kitokia. Mes turime teisės aktus, tačiau jie netinkamai yra gyvendinami valstybėse narėse. Ir svarbiausia yra tai, kad mūsų vartotojai nesijaučia saugus, kadangi dažnai neišmano taisyklių, bet to labai dažnai kompensacijų mechanizmai neveikia taip, kaip turėtų. ES turėtų padidinti savo pastangas ir e, reikalauti, kad ES valstybės narės praneštų savo piliečiams reguliariai apie jų teisės bei paaiškintų, kaip jie galėtų pasinaudoti šiomis teisėmis praktikoje. Dėkuoju, toliau pernėme prie Botsoj pranešimo. Ponas Uspaskis, Uspaski, Uspaskichas. Atsiprašau. Panašu, jūsų mikrofonas neveikia. Veikia, prašau tuomet. Ten, kad čia yra. Dėkuoju, pirmininkė. E, gerbiamas e, pranešėjai, gerbiami kolegas, pritariu gerai iniciatyvai. E, ypatingai pritariu salvit tinklų stiprinimą ir jų veiklos išplitimą. Neturi būti pagalėta ir lišų, kad per nacionalinės medijų priemonės tituliniuose puslapėse ar e, žiūrimiausiuose laidose plat, būtų platinama informacija apie šios Europinių struktūros veiklą bei galimybės. Kol kas galiu tvirtai jūs visus patikinti, kad egzistuoja dvigubi standartai, nevienodas teisės aktų taikymas ir net už tą pačią veiklą nevienodas baudos. Ačiū, aš būtent tai ir norėjau pabrėžti. Ačiū labai. Kolegos, gal galėtumėte išeiti iš salės tyliai, kol kiti kolegos išaiškina savo balsavimo motyvus. Ponas Ancionioti. Grazie. Ačiū. Labai, ponia pirmininkė. Aš balsavau už pono Batsoj pranešimą, nes Solvi tinklas yra itin svarbus tinklas, nes e, jis kuria daugiau skaidrumo tarp ES piliečių ir įmonių. Jis yra puikiai priemonė, kurios pagalba savo problemas gali spręsti tiek ES piliečiai, tiek įmonės. Daugelis pastebėjo, kad nacionaliniuose teisės aktuose dar esama spragų, kurias reikia taisyti. Ir tam reikia įdarbinti ir mm, kompetentingus darbuotojus, reikia padidinti finansavimą, taip pat atkreipti dėmesį į problemas atskirose savivaldybėse. Gal galėtumėte kalbėtis už e, plenarnio posėdžio salės ribų, kad kiti kolegos galėtų pateikti savo balsavimo paaiškinimus. Pone Roitovo. Ačiū labai, pone pirmininkė. Kaip šešėlinė pranešėja norėčiau padėkoti visiems kolegoms e, už tą nuostabę daugumą, kurios sulaukė Solvit pranešimas. Taryba ir komisija turės atsižvelgti į mūsų rekomendacijas, nes šis, ši priemonė e, bus labai naudinga mūsų e, verslui ir piliečiams. Esu tikra, kad Ateinančiais metais komisija pateiks parlamentui metinę ataskaitą, kurioje atsispindės mažiau skundų nei šiais metais. Ponas Ja. Mr. Ja. Okay. Ponas Ja. Oh, sorry. Oh, uh, I'm, I'm awfully sorry. I've made. Labai atsiprašau, padariau klaidą. Dabar pernime prie Debrun pranešimo ir pirmasis kalbėtojas mano sąraše yra ponas Kalinovskis. Pani przewodnicząca, chciałbym uzasadnić sposób swojego. Panie pirmininkė, aš norėčiau paaiškinti, kodėl aš balsavau už ponios Debrun pranešimą. Aš norėčiau padėkoti pranešėjai už šį dokumentą. Mums rūpi ne vien gyvūnų gerovė, mums rūpi be abejo ir žmonių gyvenimo kokybė. Mes norime, kad būtų sumažintas laukimo laikas, bet to nerima kelia mums ir pasiutlygės proveržiai. Mes norime, kad galima būtų gabenti naminius gyvūnėlius uh, laisvai, tačiau turėtume atsižvelgti ir mokslininkų patarimus. Rojcova. Ponia Rojtova, dėl Debrun pranešimo. Dėkui, pani předsedkinė. Hlasovala sem. Ačiū, ponia pirmininkė. Aš balsavau už tai, kad būtų pratestas pereinamasis laikotarpis kai kurioms valstybėms narėms. Šios valstybės narės pažadėjo, kad jos daugiau nebeprašys, kad uh, prieinamasis laikotarpis būtų dar kartą pratestas. Ir aš norėčiau, kad Jungtinė karalystė, Malta, Švedija bei Airija reikalautų papildomų, nereikalautų papildomų dokumentų, kai jų teritoriją atvyksta naminiai gyvūnai. Deja, ateityje turėsime atsisakyti perinamų laikotarpį, nes norime suderinti teisės aktus visoje Europos Sąjungoje. Pirmininkė, ponas Jar. Ačiū labai, ponė pirmininkė. Aš e, suprantu atskirų kolegų interesus, kurie nori akcentuoti gyvūnų sveikatos svarbą ir jų e, judėjimą. Tačiau manau, kad turėtume atsižvelgti ir į kitas aplinkybės. Aš susilaikiau norėdamas pabrėžti, kad viena vertus mums reikia stipresnių išorės sienų, o kita vertus reikia didesnio teisės aktų derinimo ES ribose. Nes Vartotojai dažnai nebesupranta, kokie reikalavimai yra keliami atvykstant į vieną valstybę narę, o kokie į kitą valstybę narę. Pone Sinclair. Thank you, uh, ma Madam President. Um, I've... Dėkoju, pirmininkė. Aš balsavau prieš šį pasiūlymą pirmiausia dėl to, kad aš esu kilusi iš Junktinės karalystės. Ir aš manau, kad Junktinė karalystė ir taip jau turi gerus įstatymus ir mes nenorime, kad iš Prancūzijos atgabentų gyvūnėlių pasiutlygė paplistų mūsų teritorijoje. Be to, šiame pranešime kalbama vien apie šunis, e, kates bei e, beršieškus. Mano rinkėjai, e, mano apygardoje, mano, kad e, teisės aktai, kurie tvirtinami Europos Sąjungoje, labai dažnai yra tikra nesąmonė. Dėkuoju, panas Hanin. Labai malonu Jūs vėl matyti pirmininkaujant. Mm, Komisija kartais e, mums siunčia signalus, kad e, Europa daro pakankamai, daro per mažai, o po to staiga e, pateikiami pasiūlymai dėl to, kokius gyvūnus kur galima vežti. Tačiau reikia suprasti, kad valstybės sąlygos yra skirtingos. Pavyzdžiui, Airija neturi sausumos sienų. Manau, kad reikėtų vadovauti sveika nuovoka ir mums tarpusavėje sudaryti proporcingus susitarimus. Ar mes tikrai manome, kad sukūrę papildomą biurokratiją ir atidavę šią sritį tiems genijams, kurie sukūrė bendrą žemės ūkio politiką, kitas politikas, ar tikrai bus geriau? Manau, kad šias rytis reikėtų palikti valstybėms narėms. Perėsime prie kolier e, pranešimo ir pirmiausia, ponia Sofija. Tänan, proua president, mulle sõna andma. Ačiū labai, ponia pirmininkė, kad suteikėte man žodį. Šengeno erdvės tikslas yra laisvas judėjimas, todėl nelogiška, kad ilgalaikės vizas turintys piliečiai yra ribojami. Trumpalaikės vizas turintys piliečiai ES teritorijoje gali judėti daug trumpiau, e, atsiprašau, daug laisviau. Esama skirtingų interpretacijų valstybėse narėse, skirtingų vertinimų, kaip suvokiamos pagrindinės teisės. Tačiau piliečiai susiduria su praktinėmis problemomis ir vėlavimais, kaip tai parodė įvairių valstybių narių patirtis. Šis klausimas e, turėtų būti nagrinėjamas skubos tvarkas, nes greitai įsigalios vizų kodeksas ir aš remiu šį panešimą. Ačiū, ponė Roitova. Eh, paní předsedkyně podpořila jsem nařízení kterým se zlepšuje boj osob Pirmininkė, ačiū už suteiktą žodį. Rėmiau šį pasiūlymą, nes akivaizdu, kad studentams, mokslininkams, verslininkams turi būti suteikta teisė keliauti po ES, jeigu eh, viena valstybė narė jiems suteikia ilgalaikę vizą. Norėčiau pagituoti už Europos solidarumą. Noriu paprašyti paremti Čekiją, kuriai Kanada nustatė vizų reikalavimus. Manau, kad tas vizų režimas gali būti išplėstas ir taikomas ir kitoms ES valstybėms narėms. Kanada turėtų pertvarkyti savo prieglopščio sistemą, nes ji dabar per daug patraukli. Pone Gal. A jelen javaslat, mint ahogy a vitában is elhangzott, elősegíti az egyik. Šis pasiūlymas, kurį mes šiandien svarstėme, yra skirtas tam, kad būtų supa, suteikta galimybė trečiųjų šalių piliečiams turintiems ilgalaikės vizas keliauti ES. Kai kurios valstybės narės negali laiku išduoti leidimo gyventi tokiems piliečiams. Ir netink, todėl šios šalis netinkamai gyvenina Šengeno teisės aktus. Vengrija susilaikė per balsavimą, pirmiausia dėl to, kad mes stengiamės tinkamai gyvendinti Šengeno teisės aktus ir stengiamės laiku išduoti, pakeisti ilgalaikis vizas e, leidimų gyventi. Tačiau mums kelia nerima tai, kad kai kurių kamininių šalių piliečiai gali įgyti teisę gyventi ES teritorijoje. Tačiau, pirmiausia, manau, kad e, turėtume suderinti teisės aktus visoje ES. Sofijos Inveltrepo pranešimas, konkurencijos politikos ataskaita negaliu pritarti 35 straipsnį, kur kalbama apie mokesčių mokėtojus. Um, įmonių pelno mokestis turėtų būti veiksmingesnis. Mes uh, turime 28 valstybės nares, turime parengti suprastinimo uh, procedūrą, pelno mokestis turėtų užtikrinti ir didesnį pelną ES. Mano valstybė Airija daug eksportuoja ir ji bus nubausta už e, tai. Ir tai atrodo truputėlį keista, nes taip ribojamas laisvas prekių judėjimas nereikėtų bausti eksportuojančių valstybių. Ir pagaliau aš galvoju, kad toks mokestis stabdytų ir užsienio investicijas, nes jis būtų taikomas ne toj, tai valstybėje, kurioje yra investuojama, bet ir kita. Taigi noriu pasakyti, kad tokiu būdu sumažėtų paskatos e, investuoti. Report, um, firstly, uh, Mr. Periname prie Grefin von Thun on Hohenstein pranešimo. Ponas Kalinovskis. Pani Przewodnicząca, na początek chciałbym podziękować. Pirmininkė, pirmiausia, norėčiau padėkoti kolegijai už jos pranešimą. Tas pranešimas yra gera žinia ūkio augimui, pritariu viskam, kas buvo pasakyta, pritariu bendrijos teisės aktų įgyvendinimui bendrijoje vidaus rinkos kūrimo užbaigimas yra esminis dalykas, norint užtikrinti ekonomikos stabilumą krizės sąlygomis. Turime, kaip galima geriau pasinaudoti šią rinką, bet kad galėtume tai padaryti, reikia, kad institucijos bendradarbiautų e, nacionaliniu ir Europos lygiu. Reikia mažinti biurokratinę naštą, užtikrinti geresnį institucijų bendradarbiavimą ir komunikaciją. Todėl reikia greitai perkelti direktyvas į valstybių narių teisę. Daugiau reikėtų nuveikti gerinant ryšius, kom, informacijos teikimą apie e, piliečių teisės. Apie verslą reikia skaidresnės e, konkrečios politikos. Ponas Uspaskik. Provo prezident. Oh, no, no. Mr. Uspaskik. Ponas Uspaskikas pirmiausia. Jūs kalbėsite po to, ponė. Dėkuoju. Gerimima pirmininkė, gerimiaus pamišėjus, kolegas. Pritariu gerai iniciatyvai, tikiu, kad e, tai gali padėti žmonėms, veikiančioms įmonėms nacionaliniam ligmenyje. Tačiau be aiškaus griežtai reglamentuoto vidaus rinkos bei e, teisinės sistemos situacijos monitoringą abejoju ar bus įmanoma efektyviai pagelbėti šios rinkos žaidėjams nepriklausomai nuo jų dydžio ir e, paslaugų vartojimo. būtina nustatyti griežtas sankcijas jeigu po atliktos analizės matomi akivaizdūs pažeidimai. būtinai reikia naudoti praktiką nagrinėjant skundus tarptautiniame lygyje. taip pat nustatyti kriterijus. deja liūdna statistika mano valstybėje rodo kad iš dešimt atvejų aštuoniuose tarptautiniam jau nagrinėjimui pripažinti pažeidimai įvykdyti valstybės institucijose ar teismuose. E, todėl aš galvoju kad be aiškaus nuobaudų reglamentavimo pasiekti norimą rezultatą nebus įmanoma. norėčiau kad būtų atkreipta dėmesį. ačiū. Et... Ačiū, ponia Over. Ačiū labai, atleiskite, kad taip staigiai iššokau. Norint, kad būtų kuriama stabili, inovatyvi ekonominė aplinka, turime užtikrinti, kad vidaus rinka veiktų gerai. Tačiau tam, kad ji veiktų gerai, reikia, kad visos valstybės narės įdėktų atitinkamas e, priemonės numatytas e, teisės aktuose. Parlamento kontrolė būtų veiksmingesnė, jei nacionaliniai parlamentai taip pat prisidėtų prie šios kontrolės. E, šie aspektai atsispindėjo ir pranešime, todėl aš jį šimtų procentų rėmiau. Ačiū ir pagaliau, ponė Roitova. Pani předsedkyně, parlament podle očekávání. Pirmininkė, kaip ir tikėjomės, visi trys pranešimai apie vidaus rinką buvo patvirtinti. Tačiau Fontun und Hohenstein pranešime socialistai ir žalieji pasisakė prieš e, nuolatinius vidaus rinkos funkcionavimo patikrinimus. Buvo sakoma, kad taip kiltų grėsmė socialiniams ir aplinkos standartams. Visi žino, kad tų standartų laikymasis kainuoja nemažus pinigus. Ir nesuprantu, kodėl pranešėjui vis dėlto dėl to kyla problemų. Ačiū. Dabar skelbėme pertrauką iki 15 valandos.